prašymą pona Kent Johansen patvirtinti tarp parlamentinės delegacijos Europos, į Europos Sąjungos ir Kroatijos jungtinį parlamentinį komitetą nariu. Ar būtų prieštaravimų? Ne. Tuomet šis prašymas yra tenkinamas. O dabar galime pradėti pirmasis diskusijas dėl žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju. Pirmosios diskusijos yra dėl Irano, dėl paskutinių žmogaus teisų pažeidimo atveju ir suteikiu žodį ponui Belderiui.